Oui, oui, oui. oui. Mesdames et messieurs, nous allons continuer notre. Gerbiami kolegos, tęsime mūsų posėdį. Norėčiau šį beitą patikslinti. Koordinatoriai DV komitė priėmė sprendimą. Mes numatėme, kad Svensono pranešimo klausimų nuomonės pasikeitimas vyks šį rytą po 13 darbo tvarkės klausimo. Balsuosime šią popietę. Tai bus biotehnologijų įtaka besivystančioms šalims. Dabar pereisime prie ponos Argentinį pranešimo. E, kalbėsime apie susitarimus su Centrinės Afrikos valstybėmis. Ponės Argentinė yra mūsų nuomonės pranešėja ir iš karto turės galimybę pasisakyti. Prašom, žodis jums. Thank you, Chair. Ačiū, pirmininkė. Na, nuomonė iš tikrųjų yra labai trumpa. Tai tik vienas sakinys, kuriuo siūloma, kad tarptautinės priekybos komitetas, kaip atsakingas komitetas, turėtų neteikti pritarimo dėl laikinojo susitarimo dėl Kamerūno. Aš parašiau pagrindimą, kadangi antraip sakyti ne kažkam, dėl ko žmonės tikisi, kad pasakysite taip, galėtų būti nesuprasta. Tai yra antrasis tarpnis susitarimas, kurį sprendžiame per trumpą laiką. Prieš porą savaičių buvo toks susitarimas dėl Pietričių Afrikos, aš taip pat buvau pranešėję ir šio komiteto dauguma pritarė mano nuomoniai, dėl to, jog turėtume neratifikuoti. Ir čia dabar turiu kitokį pagrindimą. Kamerūnas yra centrinėje Afrikoje esanti valstybė. Ir vėl čia buvo tikėtina, kad tai bus regioninis susitarimas, dėl vienos šalies. Kamerūnas iš tikrųjų yra apsuptas mažiau išsivyščiusių valstybių ir joms yra nustatytas kitoks reglamentavimas prekiaujant su ES. Reglamentavimas prasidėjo 2007 metais, tačiau Kamerūno nacionalinė asamblėja kol kas dar neratifikavo dėrybų rezultatų Ir mano rekomendacija būtų taip pat palaukti ir mūsų pusėje. Mes turime tam tikrų signalų iš Kamerūno, kad jie nori peržiūrėti tam tikras e, laikinojo sustarimo dalis, ypač e, tas, e, kuriomis ES sutikiama galimybė patekti į Kamerūno rinką ir liberalizuoti 80 procentų importo iš ES. Čia raginu šiek tiek palaukti ir tokio dalyko intai savo nuomonėje neišreiškėme, o dabar siūlau atidėti ratifikavimą ir suteikti Kamerūnui galimybę dar kartą apsvarstyti šį klausimą. Taip manau, kadangi kita pusė dar neratifikavo išvadų. netolimoje ateityje tikėtina galbūt ir bus ratifikuotas sudarimas, tačiau problema išlieka ta, kad dar reikia išvystyti plėtros priemonės, reikėtų sudaryti laisvos prekybos e, sistemą ir manau, jog šiuo metu mes neraginame vystimosi tose AKR valstybėse ir taip silpnina galimybę plėtoti regioninę prekybą. Užbaigiant dėrybas dėl tarpinių laikinųjų sustarimų atskirose valstybėse. Dėkoju. Trace, prašau. Ačiū pirmininkė. Kol kas Norbert Nois dar netvyko, kadangi jis įstrigo Madrido oro uoste dėl ten vykstančio streiko. Taigi jis negali pats perskaityti savo teksto. Taigi norėčiau perskaityti jo tezes, jeigu leisite. Taigi Norbertas sako štai, kad norėčiau padėkoti poniais Argentinį už jos projektą. Pritariu uh, jos susirūpinimui dėl tarpinių susitarimų, tačiau nepritariu jos išvadai. Kaip žinome, dabartinė padėtis netitinka pasaulio prekybos organizacijos nuostatų. Ir ši situacija nesitęs nuolat. Pripažįstu, kad daugelis valstybių Centrinės Afrikos regione yra mažiausiai išsivyščiusios valstybės. Ir joms e, tokios taisyklės netikė naudos. Šioms valstybėms neteikiamos paskatos dėrėtis dėl tarpinio sustarimo su ES. Tačiau tos pačios valstybės tikėtina neliks mažiausiai išsivyščiusiomis valstybėmis visados ir tikėtina galiausiai pasirašys sustarimus. Ši padėtis taip pat neturėtų mūsų stabdyti pritarti tam tarpiniam sustarimui, dėl kurio e, šiuo metu susidarėjo Kamerūnas ir jį pasirašė, nors jo ir neratifikavo, kadangi Kamerūnas, Kamerūnui nėra taikomas e, ginklų režimas ir jam reikia susitarimo su Europos Sąjunga. Ir paskutinis punktas, kalbant apie pajamas, yra būtina užtikrinti, kad e, už tai būtų kompensuojama, ypač kol kas, kol dar reikės reformuoti Kamerūno uh, vidaus mokesčių sistemą. Bet kokiu atveju Kamerūnui labai pagelbėtų geresnė apmokestinimo sistema per ilgą laikotarpį. Tiek būtų dėkoju. Merci beaucoup. Ačiū, kolega Mičel. Pirmininkė, aš norėčiau geriau suprasti šį pasiūlymą. Ar jūs siūlote, kad mes turėtume uh, suspenduoti dabar šį klausimą ir jam pritarti ateityje. Galbūt jūs taip ir sakėte, bet aš ne visiškai supratau. Galbūt galėtumėte šiek tiek išplėtoti. Ką jūs konkrečiai siūlote? Nes atrodo, kad raudonoji kortelė jūsų pasiūlyme yra panaši į geltonąją. Pone Sargentinė, prašau. Jūs galite atsakyti, o paskui aš sutiksiu žodį komisijai. Prašau. Gerai. Taip, ponė Mičelai, manau, jog jūs esate teisus. Manau, kad dėrybos, kurias turėjome praėjusį kartą dėl tarpinio EB ir Centrinės Afrikos ekonominės partnerystės sutarimų, buvo susijęs su socialdemokratų pateiktų pakeitimų ir atrodė, jog tiesiog atsidursime ant leido tokiu atveju. Tai buvo žodinis pakeitimas Neturėjome daugumos komitete, jam nebuvo pritarta ir mes toliau laikėmės mano pasiūlymo būtent neratifikuoti viso susitarimo. Tačiau aš vertinau socialdemokratų pasiūlymą atidėti ratifikavimą ir aš esu nusiteikusi ir vėl tai apsvarstyti, kadangi tai atitiktų mano tikslą. Mano tikslas yra suteikti Kamerūnai daugiau laiko, pasižiūrėti į tą susitarimą ir galbūt jie jį vis tiek norės ratifikuoti. Mano asmeninė nuomonė, tikriausiai jie nenorės jo ratifikuoti šiuo metu, šiomis aplinkybėmis. La parole est à la commission. Komisijos atstovams žodis. Labai ačiū. Dėkoju pranešėjai už jos patiktą dokumentą. Tarpinis partnerystės sutarimas su Kamerūnu prasidėjo pasirašant partnerystės sustarimus su tuo regionu. Taigi kol kas tai yra laikinas sprendimas, kuris leistų tęsti dėrybas siekiant regioninės ekonominės partnerystės susitarimų ir tai išlieka ES ir Centrinės Afrikos regiono tikslas. Tačiau Kamerūnui yra reikalingas šis tarpinis susitarimas. Be šio susitarimo Kamerūnas susidūrus su rimtomis problemomis susijusiamis su kai kuriais eksportuojamais produktais į Europą, kuriems nėra taikoma bendroji uh, preferencinė sistema būtent tokiems produktams kaip bananai ir aliuminis, paminint tik tai porą iš jų. O su šiuo susitarimu Kamerūnas galės e, išlaikyti jau nuo 2008 metų e, vystomus svarbius jo ekonomikos sektorius ir tūkstančius darbo vietų. Kalbant apie priežastis, kurios yra paminėtos pranešime, mes, pirmininkė, teiktume, kad šis tarpinis susitarimas neturės neigiamo poveikio nei Kamerūno pramoniai, nei vyriausybės gaunamoms pajamoms, nei regioniniai integracijai dėl šių priežasčių, jeigu leisite išvardyti tik keletą iš jų. Didelis ES eksporto procentas, jam nebuvo taikomas liberalizavimas. Ir šiuo metu yra nustatytas tvarkaraštis 15 metų prisitaikyti, padaryti būtinus pakeitimus iš Kamerūno pusės. Dauguma Europos Sąjungos prekių yra tarpinės prekės, kurių reikia vietos pramoniai Kamerūne. Tai yra tokios prekės, kurios yra labai svarbios pagrindiniams gyventojų poreikiams. Tai yra tokios prekės kaip medicinos įranga ir vaistai. Tuo pat metu šiame susitarime yra tam tikrų nuostatų, kurios leis jiems suspenduoti tam tikras preferencijas ir apie tai kalba nuostata reglamentuojanti pramonės klausimus. Taip pat norėčiau paminėti sustarimo vystimosi komponentą. Jis numato techninę ir finansinę paramą ir ypač vykdant fiskalinę reformą. Visiškai sutinku su padaryta pastaba dėl to, kad tokios valstybės kaip Kamerūnas turėtų uh, pereiti nuo mokesčių priekybai prie kitokių mokesčių, dėl to reikės įvykdyti fiskalinę reformą. Ir to nebūtų galima padaryti esant ekonominės partnerystės sustarimui. Tačiau esant tokiam sustarimui mes galėtume įgyvendinti partnerystę, pagal kurią galėtume suteikti geresnę paramą šiai šaliai. Taip pat norėčiau pasakyti, kad jeigu sakome, kad tarpinis sustarimas pakenks regiono integracijai, mes turėtume e, atsižvelgti į tai, kad kliūtys esančios priekybai tame regione yra susijusios su netarifiniais barjerais, taip pat korupcija ir tokiais dalykais, kuriuos mes iš tikrųjų norime pradėti spręsti būtent tokie dalykai kaip mm, ekonominės partnerystės sustarimo nebuvimas ir laisvos prekių cirkuliacijos nebuvimas. Taigi, pirmininkė, mes norėtume judėti nuo šios pradžios prie tikrų regioninių sprendimų. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad dėrybos dėl tarpinio susitarimo buvo baigtos 2007 metais, dabar Kamerūnas juda ratifikavimo link, kadangi jis nori sudaryti partnerystę su Europą ir gauti laisvą prieigą prie rinkos lygiai teisės pagrindais. Tam yra reikalingas tarpinis susitarimas ir mes tikimės, kad galiausiai galėsime patvirtinti šį susitarimą. Ačiū pirmininkė. Merci beaucoup, monsieur. Ačiū. Pone Barmanai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu komisijai nedidelį klausimėlį. Ar nuo gruodžio 17 dienos 2007 metų, kai Kamrūnas, jo vyriausybė tiksliau, pasirašė e, šį tarpinį susitarimą, ar jūs užmeskėte kokiu nors kontaktu su Kamerūno parlamentu? Jeigu ne, kodėl? O jeigu taip, tai koks yra jūsų vertinimas? Kodėl parlamentas Kamerūno taip vėluoja ratifikuoti šį sustarimą? Mane tai stebina, nes praėjo penkeri metai nuo to laiko. Ir būtų įdomu suprasti pagaliau, kodėl parlamentas taip neskuba to, pritarti tam sustarimui. Prašau trumpai atsakyti komisijai. Okay, we're talking about the Cameroon. Ačiū. Kalbame apie Kamerūną ir parlamentą. Ir reiktų pasakyti tris svarbius dalykus. Pirmas yra tas, kad visi siekia ir toliau siekia regionių sprendimų. Ir tikimasi, kad po laikino sutarimo šitie sprendimai bus rasti gana greitai šio pagrindu mes jau pradėjome suteikti laisvą prieigą Kamerūnui, nors sutartis nėra dar iki galo ratifikuota. Tai pirmasis elementas. Toliau, jeigu laisva prieiga prie Europos rinkos tai toliau bus tęsiama. Net kol regioninėse darybose vyksta tam tikra pažanga, laikomasi tam, tikro, tam tikros pozicijos, kad reiktų palaukti ir pažiūrėti, kuo viskas baigsis. Be abejo, prieigos prie rinkos reglamentas, ko gero, netrukus bus baigtas ruošti ir tai gali Kamerun turėti didžiulės įtakos. Tačiau reikėtų pasakyti, kad iš tikrųjų prieiga prie rinkos jau tam tikrą prasme yra užtikrinta. Na, o regioninio tipo dėrybos e, vyko savaiga, niekas liktai nejautė didelio spaudimo skubėti ratifikuoti šitą sutarimą. Ir reikia priminti, kad mes patys jau po dėrybų keltą metų laukiame ir neratifikuojame šio sutarimo. Tikiuosi, kad mes patys galėtumėm, tiesąkant, parodėm gerą pavyzdį. Ačiū. Dėkui, žodis ponis Argentinė apibendrinimui. of, uh, to, to my opinion to you. Mano nuomonė dėl šių klausimų, panė Berman, būtų tokia, kad kontaktai tarp Europos komisijos ir nacionalinių parlamentų ACP valstybėse iš tikrųjų yra labai riboti. Pažvelkite į e, valstybių strateginius dokumentus, kurie parengiami kas keltą metų paprastai Šitie dokumentai sudaromi bendrabiavimo komisijai tam tikroms ministerijoms tinkamose valstybėse ir nacionaliniai parlamentai neratifikuoja šių dokumentų. Mano požiūriu tai yra neteisinga, nors tai visai kita tema. Toliau, grįžtant prie e, ekonomijos partnerystės sutarimo APA su Kamerūnu. E, vienas iš kolegų, ponas Noiser, sakė, kad e, Kamerūnas iš tikrųjų labai entuziastingai dėrėjosi dėl EP ir aš sutinku, jiems reikėjo tokio sutarimo tam, kad galėtų veiksmingai toliau prekiauti vadovaudomasi pasaulio prekybos organizacijos taisyklėmis, jiems reikėjo kažkokio tai sudarimo. Kita vertus, tai nereiškia, kad viskas, ką mes gauname šiame sutarime, turi mus žavėti. Iš tikrųjų, pats procesas užtruko ir tiesą sakant, mes tikėjomės regioninių sutarimų, nes žinome, kad kitos kaiminės valstybės, supančios Kamerūną, e, taip pat yra e, vienas iš skurdžiausių pasaulio valstybių, e, tačiau daugelį taikoma viskas skirus ginklus prekybos režimas. Ir kas išlieka problemiška šiuose darybose yra tai, kad mes tarsi stengiamės pasiekti šios žmonės, norime užtikrinti Afrikos kontinentui vystimosi perspektyvą ir kita vertus kalbam apie laisvą priekybą. Šios du dalykus labai sunku suderinti, kai kuris atvejais dėl to e, taip ir vėluojama. Aš suprantu ir sutinku, kad daugeliu atveju liberalizavimo režimas yra menkas, kai kalbame apie kitas valstybės. E, Tam pačiam Afrikos žemynė liberalizavimo lygis yra 70 procentų, e, šiuo atveju taip nėra. E, tačiau tai e, nereiškia, kad mes turime teisę primesti Kamerūnui laikinai e, ekonomis partnerystės sutarimą. Aš manau, kad galima e, laikytis įvairių taktikų. Jie turi be abejo laikytis PPO taisyklių. Ir aš manau, kad tokia sutartis nėra pats geriausias sprendimas Kamerūnui. Taip, jie turi pasiekti kažkokį sutarimą, tačiau tai tikrai nebus optimalus sprendimas Kamerūnui. Ir mes, manau, kaip visimas komiteto nariai turėtumėm šiuo atveju. Tų E, kaip ir palaikyti Kamerūno pozicijas. E, galėčiau tą patį pasakyti ir apie Karibų regiono valstybės. Jie irgi labai nori dėrėjosi, o po poros metų e, nusprendė, kad, tiesąkant, toks sutarimas jiems nebuvo naudingas ir per pastarąją Junktinę parlamentinę asamblėją tarp Karibų regiono ir Europos parlamento. E, tai buvo labai karšta tema, jie iš tikrųjų daug e, skundėsi ir daug pasisakė dėl to, kaip jie yra nusivylę šitą laikinąją EP. Todėl aš sakyčiau, kad reikėtų e, galbūt parodyti daugiau lankstumą ir pratesti tą prieigos, laisvos prieigos prie mūsų rinkos laikotarpį, dar neįsigaliojus EP. Dėkoju. Leiskite priminti, kad nuomonės nuomonė pakeitimus steigti iki vasaro 27 dienos 12 valandos, o balsuosime kovo 19 dieną. O dabar periname prie kito pranešimo ir jo svarstymo. Kalbam apie devę užsakytą studiją biotehnologijų poveikis besivystančiose šalyse. Nereikia nesakyti, kad besivystančios šalis susiduria su daugybė iššūkių, kurių svarbiausiasis yra uh, E, maisto saugumas, pakankamas apsirūpinimas maistu. Daugeliu žmonių e, maisto autonomija yra trukdoma to fakto, kad gyventojų skaičius daugelį šalių auga greičiau negu auga maisto gamybos pajėgumai. E, trūksta dažnai technologijų, trūksta priemonių, trūksta maisto įvairovės, bio įvairovės ir galiausiai kenčia aplinkosauga dėl to. E, kai kas mano, daugelis šalių mano, kad genetinė inžinierija ar transgenezija gali atverti naujus kelius apsirūpinimui maistu, tai gali padėti išsaugoti bioįvairovę ir gali užtikrinti uh, nuolatinį apsirūpinimą maistu. Tose šalise priešingai Sakoma, kad genetiškai modifikuotos kultūros ne tik negarantuoja pakankamo apsirūpinimo maistu ir neužtikrina bioįrovės, bet ir jai kenkia. Timo Kavgest iš e, Vokiečių instituto Ecologic turėjo padaryti pranešimą šią kontroversišką temą, tačiau jisai susirgo, tad jį pakeitė jo kolegė Kristian Gersteter iš to paties instituto. Pone Gersteter, žodis jums. Dešimčiai minučių. Dėkoju. Um... Ačiū už įžangą, kaip jau minėta. Aš faktiškai mėgino apibendrinti studiją, kurią komisija buvo užsakiusi. Nesu šios antraukos ant autorė, tačiau dalyvau panašiuose projektuose, taigi tikiuosi, kad man pavyks apžvelgti rezultatus. Na, pirmiausiai, kaip jau buvo sakyta, įžangoje e, GMO klausimas yra gana kontroversiškas, todėl aš pirmiausiai noriu pradėti savo pranešimą nuo tokių savočių perspėjimų. Jeigu pradėsite iš tikrųjų gilintis į studijas, kurios buvo padarytos dėl GMO poveikio aplinkai, e, taip pat ekonomikai, sveikatai, socialiniams įvairiems aspektams, e, pamatysite, kad ten visur yra daug prieštaravimų ir labai sunku parengti apibendrinimus, kurie būtų visuotiniai, patikimi ir kurie galiotų visuotinai. E, Sakyčiau, yra trys pagrindiniai aspektai susijęs su šia problema ir reikia e, tą turėti omeny visada, kada kalbame apie GMO. E, pirmasis tai yra tai, kad ilgalaikiai e, ekologinio, taip pat ir ekonominiai poveikiai, kuriuos realiomis sąlygomis galėtų padaryti GMO, nėra iki galo įvertinti. Daugelį valstybių trūksta plataus masto bandymų. Ir tai yra todėl, kad e, tik visai nesiniai GMO pradėti taikyti komerciškai, sakykime, pasauliu mastu apskaitai komercinis GMO taikymas vyksta maždaug 15 metų ir tai yra per trumpas laikotarpis rimtiem apbendrimų. Toliau reikia nepamiršti, kad GMO ekonominis poveikis kartais yra sunkiai vertinamas, kadangi jis priklauso nuo daugybės nesusijusių veiksnių ir aš apie juos pakalbėsiu kiek vėliau, taigi kartais iš tikrųjų labai sunku yra atskirai išskirti vien tik tai GMO padarytą poveikį. Na ir kartais iš tikrųjų tas ekonominis efektas, kurį jūs gaunate pardavinėdami GMO, gali priklausyti nuo labai daugelio ne, net ir visai nesusijusių veiksnių. Na, reikėtų taip bendinti, kad galbūt kiekvienas atvejis šiuo atveju yra specifinis, unikalus. Na ir be abejo, reikia taip pat e, nepamiršti, e, kad kontekstas yra gana audringas, nes yra labai skirtingi interesai, yra e, bendrovės, kurios nori pardavinėti šios produktus, taip pat yra nevyriausybinės organizacijos, kurios pasisako prieš pačios nevyriausybinės organizacijos taip pat laikosi įvairių vystimosi modelių ir galų gale GMO tampa savotišku įrankiu šiuose žaidimuose. Taigi kalbame ne tik apie gamų poveikį vystimuisi, bet taip pat ir reikėtų pabrėžti, kad negalima duoti supaprastinto atsakymą ir aš pamėginsiu šiek tiek išsame paaiškinti, kodėl. Be abejo, jūs žinote tą bendrą kontekstą, kuriam vyksta dėrybos dėl GMO, e, pasaulio gyventojų skaičius auga, e, yra daug skurdo problemų, yra paplitęs badas, e, taip pat klimato kaita veikia maisto produktų gamybą. Na ir visa tai E, skatina ieškoti naujų technologijų, kurios leistų patenkinti pasaulio gyventojų e, mytybos poreikius. E, čia ir pasirodo GMO, tačiau kada mėginame įvertinti GMO poveikį besivystančiam valstybėm, mūsų tyrimė buvo vadovavimas tą metodiką, pirmiausia reikia atsakyti, kaip e, skurdžiausiam gyventojų sluoksniam GMO gali padėti. E, kaip besivystančiose valstybėse patys smulkiausi, patys skurdžiausi ūkininkai gali pasinaudoti e, jų teikiamas pranašumas. Na ir apžvelgiant reikėtų pasakyti, kad 2011 metais 29 pasaulio valstybės GMO kultūromis buvo užsėtas 160 milijonų hektarų E, palyginimu galima būtų pasakyti, kad apskritai žemės ūkio naudmenys Europoje užima 180 e, milijonų e, hektarų ploto, taigi pasaulio GMO naudmenys maždaug prilyginami visams Europos žemės ūkio naudmenys. Daugelį atveju tai buvo E, kukurūzas, e, rapsas, kano, e, tai yra kelios techninės kultūros ir būtent kukurūzai yra ta kultūra, kuri plačiai naudojama žmogaus mytybai. Genetinės modifikacijos yra įvairios, pavyzdžiui, kai, kurie, kai kurios kultūros įgyja papildomą atsparumo e, kenkėjams, e, kai kurios e, yra atsparesnės herbicidams, kas leidžia apdoroti kultūras. Na ir Didžiausios GMO e, kultivuotojas yra Argentina, Brazilija, Indija, Pakistanas, Pietų Afrika. E, Saraše matysite, kad e, tai nėra labiausiai atsilikusios valstybės, tai yra, sakykime, kiek mažiau išsivyščios valstybės. Kalbant apie ekonominį GMO poveikį, Pirmiausiai, čia matote bendro pobūdžio ekonominį poveikį, jis nėra specifinis besivysančiom valstybėm ar mažiausiai įsivysiančiom valstybėm, be abejo, galbūt e, poveikis įsivyščiusius ar mažiau įsivyščiusius valstybėse kiek skiriasi. Taigi, pirmiausia, kalbame apie tam tikrus lūkesčius arba netgi pastebėtą poveikį, kurį duoda GMO lyginant su įprasnėmis kultūromis E, tai yra vienas sulpelis, kitame matome šiek tiek mažiau palankius poveikius. E, na ir nemažai tyrimų atskleidė, kad GMO e, derliai paprastai būna didesni lyginant su tradicinėmis nemodifikuotomis kultūromis. Jie paprastai yra atsparesni lygoms ir kenkėjams ir reikalauja mažiau įvairiausių chemikalų, pesticidų, herbicidų ir panašiai. Tai buvo įrodyta ne vienojame tyrime. Jie turėtų būti taip pat e, tolerantiškesni įvairiausiams neigiams aplinkos poveikiams, kas gali būti svarbu kintant klimatui. Ir taip pat esama lūkesčių, kad jie galbūt pareikalaus mažiau darbo sąnaudų ir mažiau kūro sąnaudų. Jeigu mes kalbame, pavyzdžiui, apie HT e, kultūras, kurios atsparios herbicidam, e, kadangi Tai reikštų, kad galima tiesiog tokius laukus nupurkšti herbicidais ir nereikia rūpintis atskirai pikdžiolių ravėjimu. Kai kurie kiti dalykai tyrimuose atsispindi netaip aiškiai. E, nes, pavyzdžiui, bandant įvertinti, kad ir tas pačias darbo sąnaudas, ne visada aišku, kokia yra darbo sąnaudų apskaičiavimo metodika. E, kalbant apie neįgiamą poveikį, kalbant apie tai, kad e, galėtų šiek tiek kilstelėti kultūrų kainas rinkoje, tačiau tai priklauso nuo atskirų kultūrų. E, kita vertus, e, iš neigiamo poveikio galime būtų pirmiausia paminėti tai, kad pabranksta sieklų kaina, kadangi tas labai aktualu skurčiausiams valstybėms, jiems tenka pirkti gana brangias e, genetiškai modifikuotų kultūrų sieklas ir tai jau yra minusas dažnai e, taip pat tokių kultūrų augimas reiškia, jeigu jūs tampate priklausomi nuo komercinių sėklų tiekėjų, negalite patys užsiauginti tų sėklų, nes e, dauguma jų yra negyvybingos. Taip pat esame tam tikrų būkštojimų, nors studijose tai aiškiai nėra įrodyta, jog e, GMO gali duoti ilgalaikio poveikio makroekonominėje struktūroje, kadangi E, GMO e, dominuoja e, geniškai modifikuotų prekių rinkoje. Ir paprastai tai yra eksporto auginamos masinės kultūros ir tas gali pakeisti makroekonominę struktūrą tam tikrose besisinčiose valstybėse. Taip pat yra nuogastavimų, kad vėlgi ilgalaikėje perspektyvoje e, e, geniškai modifikuotos e, kultūros gali e, prisidėsti prie naujo tipo atsparumo, pavyzdžiui, kenkėjų atsparumo tam tikram poveikiai ir panašiai atsiradimo. Ir tas gali turėti vėlgi tolesnį poveikį e, visam, visai ūkio šakai. E, toliau buvo kalbama apie tam tikrus e, kitus galimus poveikius e, smulkiesiams ar didiesiams ūkiams ar panašiai, tačiau tai jau priklauso nuo kiekvieno konkretaus atveju. E, E, esame tam tikrų veiksnių, kurie galioja, tarkim, ir ūkio ligmenyje. Ir čia tokie veiksniai kaip ūkio dydis, e, konkrečios kultūros tinkamos vietiniam sąlygom ir panašiai gali būti lemiami. E, kalbant apie nacionalinį lygmenį, veikia tokie veiksniai kaip reguliacinė aplinka, intelektinės nusavybės apsaugos nuostatai, institucijų parama ūkininkams E, reguliacinę priežiūrą, nes paprastai e, vėlgi genetiškai modifikuotos sėklos yra brangesnės. E, pasikeitimas sėklomis be abejo atpigina tokį mechanizmą, tačiau tada priklauso viskas nuo to, kaip yra apsaugotos autorinės teisės, intelektinė nusavybė. Taip pat daug kas priklauso nuo to, ar pavyzdžiui teikiamas tam tikros subsidijos sėkloms, ar e, vyksta tam tikri tyrimai e, konkrečiame kraštovaizdyje, pavyzdžiui, tokie platus masto tyrimai buvo daromi Kinijoje ir kol kas rezultatai gana pozityvus. E, tai pagrindiniai veiksniai nacionalinių lygmenių, o tarptautinių e, mastu galima būti vat, kelti klausimą, ar vis dėlto žmonės laimi ar pralaimi naudodami genetiškai modifikuotus modifikuotas sėklas, modifikuotas kultūras, e, kaip tas keičia prekybos politiką, pavyzdžiui, kuriant santykius su svarbiais prekybos partneriais, jeigu, sakysim, kai kurios iš šitų valstybių e, galioja draudimas įvežti genetiškai modifikuotus organizmus, tai be abejo, tas gali pakirsti ekonominį gamauginimo gyvybingumą. E, na ir jeigu mes kalbame apie besinsčias valstybės Be abejo, reikia e, įvertinti pirmiausiai atskiriams ūkiams daromą poveikį. Tačiau čia, kaip sakiau, daug yra nežinomųjų. E, iš tikrųjų, besivysančios valstybės, kuriuose plačiai e, kultivuojamas e, GMO kultūros. E, iš tikrųjų, šiuo metu nėra pačios skurdžiausios valstybės, tai yra šiek tiek mažiau įsivyščios valstybės, bet tikrai ne pačios skurdžiausios. Taigi labai sunku vertinti uh, kokį poveikį šie organizmai galėtų turėti mažiausiai valstybėse. Na, esame dar kitų dalykų, kuriuos reikėtų pakomentuoti šiame pranešime. E, pirmiausiai poveikis politikos formavimui. Dalis jų atspindėjo tyrimę, dalį aš galėčiau pateikti nuo savęs. Pirmiausiai reikia pasakyti, kad e, nėra E, aiškių argumentų už GMO propagavimą, e, kuriant e, visimus bendradarbiavimą, nes iš tikrųjų daugelį skudžiausių pasaulio sybių, kuriuose situacija dar nėra labai stabili, kurio daug spragų, būtų sunku panaudoti tą patirtį tos mechanizmus, kurie jau pasiteisino. Kita vertus, tai gali turėti daug nenuspėjamų pasiekmių. Kitas dalykas yra tai, kad e, investicijos į viešo sektoriaus mokslinius tyrimus, kurie padėtų e, patenkinti maisto poreikius mažiausiai įsivysiuose valstybėse. E, vėlgi rodo, kad daugelis geniškai modifikuoto kultūrų dabar nėra maistinės kultūros, tokios kaip soja, kanol ar panašiai, jos daugiau yra techninės kultūros. Taigi, jeigu kalbame apie tai, kad reikėtų pamaitinti žmonės, mes e, turėtume pirmiausia investuoti daugiau lėšų, e, tirti toms kultūroms, kurios e, prisidėtų prie e, būtent maisnių kultūrų auginimo, o ne tiesiog geniškai modifikuotų kultūrų kaip po tokių. E, Dar vienas dalykas, kurį reikėtų minėti, kaip jau sakiau, daugelio dalykų mes dar tiesiog nežinome, e, vien dėl to, kad kai kurius dalykus per anksti dar tiesiog neįmanoma sužinoti, kai kurie dalykai tiesiog e, pasimeta prieštaringose diskusijose, taigi reikėtų daug lyginamųjų, naujų lyginamųjų tyrimų apie e, GMO poveikį viešam sektoriui. Na ir taip pat įvertina tai, jog dabar sudarė situacija, kada trūksta mokslinių žinių ir vėlgi, kai aš sakau, trūksta mokslinių žinių, aš noriu pasakyti, kad ne pačių tyrimų trūksta, bet e, veikiau kaip tik yra šimtai tyrimų, kurių rezultatai labai prieštaringi ir trūksta konsensuso, trūksta bendro sutarimo. E, taigi, ES visada tokiais atvejais ir linkusi laikytis atsargumo principo ir aš manau, kad e, šio principo būtų galima laikytis ir formuojant politiką GMO atžvilgiu, bent jau dabartinėme etape. Na ir kaip minėjau, Mm, gana svarbus veiksnys besivystančiose valstybėse. Mm, būtų sieklų kaina. Šiuo atveju GMO gali tikrai turėti įtakos. E, labai svarbu, kad ūkininkai galėtų patys auginti sieklas, įsiauginti sieklas ir keisti tomis sieklams. E, ir aš manau, kad čia mes neturėtumėm iš tikrųjų mėginti uh, E, bloginti padėties e, tokiuose besinčiose valstybėse per kažkokias tai dvišalės prekybos sutartis, e, tokiu būdu, kad ateityje ūkininkams būtų sunkiau apsirūpinti patiems sėklą arba keistis ją. E, toks būtų bendrinimas. Dėkoju. Šiek tiek vėluojam ir būtent dėl to raginu visus kalbėti kuo trumpiau, kad galėtumėm sėkmingai užbaigti visus darbo tvarkės klausimus nagrinėti. Kolega Kortes Lastra, žodis Jums, prašau. Ačiū, pane pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Keršteter už pateiktą informaciją ir už papildomą informaciją, nes FAO atstovas vakar mus kalbėjo apie žemės ūkio padėtį 2012 metais. Tad galime pasakyti, kad ponas David Navaro buvo atvykęs mūsų posėdį, jis kalbėjo apie trečią galimybę, jis kalbėjo apie genetiškai modifikuotas kultūras ir kalbėjo apie, taip pat ir apie ekologinę šimtų procentų alternatyvą. E, Tačiau yra ir tokių e, pasirinkimų, kurie gal nėra šimtų procentų ekologiški, tačiau kurie užtikrina galimybę gaminti pakankamai maisto, kad būtų pamaitinta kuo daugiau žmonių. Būtent tas trečiasis kelias ir yra susijęs su atliktu tyrimu. Aš manau, kad jūs savo institutė atsižvelgėte į tą faktą. Aš turiu klausimą. Turėjome progą dirbti kartu su jungt, su pasaulinės maisto programos atstovais. Dažnai, kalbant apie apsirūpinimą maistų, keliamas yra genetiškai modifikuotų organizmų klausimas. Taip, kartais tiekiami ir genetiškai modifikuoti organizmai. Tačiau iki šiol nebuvo įrodyta, kad šie organizmai yra kenksmingi ar kaip nors gali kelti problemų žmonėms, kurie gauna tą pagalbą. O mums būtent tie klausimai tebekyla ir toliau. Tad ir noriu paklausti, ar jūs esate iš tikrųjų tas asmo, kuris gali atsakyti šį klausimą, tačiau kai kalbama apie maistą, apie maitinimąsi e, tų maisto stokojančių asmenų. Paprastai tai yra tie žmonės, kuriems reikalinga humanitarinė pagalba, kurie išgyveno sunkes nelaimės. Aš norėčiau paklausti, kokį efektą gali turėti ilgalaikis genetiškai modifikuotų organizmų naudojimas, nes dažnai kitų alternatyvų tiesiog nebūna. Pavyzdžiui, jeigu metus ar dviejus jūs gaunate pagalbą, būtent tais produktais jūs neturite galimybės gauti kitokio maisto. Ir e, kaip, kaip, kokią įtaką gali turėti tokio pobūdžio ilgalaikį, tokių produktų, tokių produktų naudojimas ilgą laiką. Dėkui. Labai trumpai komisijos, o ne? Taip? Ne, regis ne. Tad suteiksiu žodį vėl poniai Gersiter, prašau. Okay. Uh, res Atsakydama jūsų klausimą dėl poveikio sveikatai, kurį daro genetiškai modifikuoti organizmai, galiu pasakyti, kad tai neįėjo į mūsų apžvalgos apriepti, bet galėčiau jums šiek tiek atsakyti apie tai akivaizdu, kad ES, kaip jūs tikriausiai geriau žinote negu aš, patvirtino GMO vartojimui ir į tai įėjo Europos maisto saugos agentūros rizikos įvertinimas. Ir galima teikti, kad tokie GMO nedaro žalos sveikatai. Mano asmeninė nuomonė yra tokia, jog kalbant apie paramą maistu, labai daug kas priklauso nuo to, kas yra su tuo daroma. Jeigu toks maistas yra iš karto teikiamas vartojimui, tuomet rezultatai yra kitokie, o jeigu yra teikiama parama, pavyzdžiui, sėklomis, tuomet reikėtų apsvarstyti ir poveikia aplinkai, ekonomikai. Manau, jog tikriausiai tai, kas keltų man susirūpinimą, kalbant apie parama maistu būtų pasirinkimo klausimas. Pavyzdžiui, prieš keletą metų buvo galima teikti, jog mes nenorime sėti genetiškai modifikuotų sėklų, nes mums kyla susirūpinimas dėl to, kiek mūsų šalis norėtų kultivuoti tokius pasėlius. Tačiau jeigu pagalvotume apie tokias šalis, kur maistas iš tikrųjų yra labai reikalingas ir Jeigu parama maistui yra teikiama labai trumpą laikotarpį, sakyčiau, jog kalbant apie poveikį sveikatą, kuris, kaip mano kai kurie žmonės, galbūt egzistuoja, nėra toks pavojingas, kad reikėtų atsisakyti tokios paramos. Taigi būtų toks mano atsakymas. Ačiū ponė Gerseter už atvykimą į mūsų posėdį, ačiū, kad pateikite mūsų tokios naudingos informacijos. Tikiuosi, kad pasimatysime dar ir ateityje. Ačiū. Taip pat turime keistis nuomonėmis dėl kolegos Svensson pranešimo, kas nori kalbėti. Pone Svensonai, jūs esate posėdėje. Prašom, žodis jums. Donc, euh, assez rapidement kaip galima trumpiau, jei tai manoma, sako pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, aš nesitikėjau, kad man bus suteiktas žodis dabar, nes darbo tvarkėje mano aptarimo klausimo nebuvo. Tačiau, kadangi žodis man jau suteiktas, tačiau šiek tiek paaiškinsiu, kokia mano pozicija yra dėl balsavimo sąrašo. Na, nedaug parlamentarų dalyvauja posėdyje nes, kaip jau sakiau, darbo tvarkėje mano klausimo nebuvo. Problemų kilo dėl ponios Saifi pakeitimo iš EPP. Ji pateikė siūlymą e, pakeitimo, aš papančiau su ja susisiekti. E, Inta komitetas siūlo minusą pažymėti prie kai kurių pakeitimų. Tai tiesiog nereiškia, kad aš esu prieš tos pakeitimus. Daž... Greičiausiai ne, tiesiog tie siūlymai sutampa su manaisiais ir aš nemanau, kad reikia du kartus kartoti tą patį dalyką. Lygiai taip pat SEV. Ten buvo nurodytas balsavimas dėl atskirų dalių. Tai, tai nereiškia, kad aš prieštarauju mikrokreditams ar uh, viešojo ir privataus sektorio partnerystėje. Tiesiog aš manau, kad tie dalykai jau tekste yra paminėti. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš taiką. Atskirasis balsavimas yra siūlomas vienoje vietoje, kur aš jo paprašiau. Tai buvo originalioji 20 dalis. Žalieji 19 punkte man, mano esant reikalinga pridėti būtvardį Europos, europinis. Aš manau, kad svarbiausia yra principų laikymasis ir mes čia kalbame apie visus veikėjus apskritai, visus subjektus atsk, apskritai, o ne tik apie Europos subjektus. Uh, 21 pakeitimo aš pateikiu žodinį pakeitimą. Jis taip pat palies 24 pakeitimą, paskaitysiu, ką siūlau. Donorai jums neturėtų būti daroma kliūčių e, perkelti lėšas, kad būtų teikiama maisto pagalba skurdžiausiems šalims ir regionams, kad būtų galima ten paskatinti gamybą ir paskatinti geros praktikos lai, e, taikymą susijusį su žemės panaudojimu ir valdymu. Tai štai. Tai siū, norėjau Jums pasiūlyti ir kaip matote, labai didelių nuomonių skirtumų nėra. Tiesiog turėtų būti pateiktas ir to galutinis balsavimo sąrašas. Mes dabar, ja, su, dabar jį tą sąrašą sudarome. Ir Manau, kad visi kartu dirbdami pasieksime gero rezultato. Ačiū. Ačiū kolegai Svensson. Iš tikrųjų, tik šį rytą koordinatorių posėdį buvo nuspręsta žaliųjų prašymų, kurie posėdį nedalyvauja, įtraukti šį klaus, klausimą į darbo tvarkę. Tiesiog yra kaip yra. Dabar norėčiau pasveikinti komisarę. Ji atvyks 11.30, jos dar nėra. Dar truputėlį anksti jos laukti, tad e, viena vertus vėluojame, kita vertus komisarė dar netvyko, nes buvo darbo tvarkė svarstymas klausimo, kurį svarstyti prašė žalieji, kurie netėjo į posėdį. Jeigu prašoma klausimą įtraukti į darbo tvarkę, tai tuomet bent jau reikėtų ateiti dalyvauti posėdėje. Kadangi žaliųjų nėra, tai tuomet pertrauka, nes komisarė nevėluoja, o mes turim šiek tiek laiko. Okay, klar. Alors, il y a des disputes comme ça en coulisses, donc je vous tiens au courant. Quand... Norėčiau trumpai informuoti. Sekretoriatas šyrit man iš tiesų parašė žinutę, kad žalių frakcija prašo e, pas, pasikeitimų nuomonėmis dėl uh, Svensson pranešimo. Žaliejigi sako, kad viskas buvo iš tiesų ne taip, tiesiog sako pirmininkė, kartuoju tai, kas man buvo pasakyta, taigi žalieji nieko čia dėti, niekas nieko dėtas, uh, tiesiog štai kokia sumaišti susiklostė, atsiprašau ponė Svensonai, tiesiog aš buvau gavusi žinutę apie žaliųjų prašymą. Tačiau atrodo, kad jie nieko nebuvo prašę. Mane nervina, sako pirmininkė, todėl e, nebekomentuosiu šios situacijos. Reikėtų tiesiog išmokti organizuoti visiems savo darbą. Dėkui. Alors, mes chers collègues, gerbiami kolegos, su malonumu sveikinu atvykusią mūsų posėdį um, ponę Koni Hodegard už klimato politiką atsakingą komisijos narę. Edegor, sako, atrodo neteisingai būsiu pirmą kartą ištarusi. Ašgi prancūzė, sako pirmininkė, o mums sunku teisingai ištarti kitas pavardės. E, mums E, malonu matyti jūs čia, ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. E, klimato kaita yra iš tikrųjų labai rimtas reiškinys. Jau dabar e, jis sukelia daugybę katastrofų, ypač besivystančiose šalyse ir aišku, kad šis reiškinys vis plėtojasi ir tampa vis rimtesnis. Besivystančiose šalyse šie reiškiniai ypatingai rimti. Tai yra ir visą planetą apimantis reiškinys. Nepamirškime, kad mūsų pastangos sumažinti mūsų ir kitų subjektų dalyvavimą šiame e, reiškinyje gali pasitarnauti bendram žmonijos labui ir mums visiems. E, mūsų pasaulio dalyje dar nėra labai rimtų klimato kaitos padarinių ar bent tiesioginių padarinių, tačiau netiesioginiai padariniai pasireikš jau dabar, pavyzdžiui, kalbant apie migracijos ir saugumo reikalus. Besivystančiame pasaulyje klimato kaita e, apima daugybės ryčių. E, reikėtų, kad būtų imtasi priemonių klimato kaitai stabdyti būtina numatyti papildomą finansavimą klimato e, kaitos stabdymui. Buvo e, patvirtintas šis papildomas finansavimas ir tą padarė visos trys ES institucijos - taryba, komisija ir parlamentas. Pone komisarė, jūs turbūt nesistebėsite dėl to, kad mes ketiname um, ginti biudžetą nuo apkarpimo šioje srityje ir būtina uh, E, ne, kad niekas nenukentėtų stengiantis kovoti su klimato kaita. Mes turėtumėm e, nepamiršti kompensacijų reikalavimų, kuriuos mums teikia besivystančios šalis, nes mes esame uh, sukėlę tos klimato kaitos reiškinius pirmiausia patys. Dabar, kalbant apie klimato kaitą, jūs, ponė komisarė, ir mes, uh, manau, esame pasirinkę gerą kryptį. Uh, turėtume ir toliau ir kluoti šią valtį tą pačią teisingą linkme. Suteiksiu Jums žodį, ponė komisarė. Prašom, žodis Jums. Čia, madam, čia. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ir dėkoju komitetui už suteiktą galimybę pasikeisti nuomonėmis dėl klimato kaitos, išvystymosi perspektyvos. Kaip jau girdėjome iš pirmininkės, būtent taip ir yra. Skurdo naikinimas ir klimato kaita kova su klimato kaita turėtų žengti koja kojon. Tai yra toks dvigubas iššūkis prieš mūsų akis. Kita vertus, mes turime 1,3 milijardus žmonių, kurie vis dar gyvena didžiulio skurdo sąlygomis ir daugelio žmonių vystimosi poreikiai dar yra nepatenkinti. Kita vertus, klimato kaitos poveikis jau yra jaučiamas ir jis daro žalą jau dabar vystimuisi. Ir pirmininkė, kaip jūs sakėte, mes matysime vis didesnį poveikį taip pat ir saugumui bei imigracijos atžvilgių, kaip kad buvo paminėta. Jau šiandien klimato kaita daro didelį poveikį žmonių gyvenimams. Pavyzdžiui, daugėja gamtinių katastrofų, jos tampa vis stipresnės, taip pat mažėja gėlo vandens ar maisto, pamininti keletą pavyzdžių. Temperatūros vidurkio didėjimas e, ir toliau bus pastebimas, jeigu nebus greitai imamasi būtinų žingsnių. Migracija kelia daug didesnę riziką, reiškiantis negryžtamoms katastrofoms. Tai reiškia, jog kyla klausimų susijusių su vandens tiekimu, kas bus pastebima ir ateinančiais metais reikėtų pripažinti tokią sąveiką, kaip kad matėme kalbėdami su besivystančių valstybių atstovais. Aš sakyčiau, jog prieš penkerius, prieš dešimt metų tai dar nebuvo taip plačiai pripažįstama, o dabar jau pradedama tai suprasti. Labai aišku, kad daugelis vyriausybių ir ministrų besivystančiose valstybėse mato poreikį įtraukti priemonės kovojančias su klimato kaita į savo vystimosi strategijas. Uh, Kaip puikiai žinote, šį rudenį jungtinių tautų specialusis renginys įvertins tūkstantmečio plėtros tikslų įgyvendinimą ir taip pat e, nustatys, kas vyks po 2015 metų. Tuo pat metu klimato kaitos dėrybų kontekste mūsų tikslas yra iki 2015 metų Paryžiuje parengti tarptautinį klimato kaitos susitarimą. Taigi 2015 yra tie metai, kuriais vyks du labai svarbus dalykai, apie kuriuos mes čia kalbame. Būtent mes turėsime pasiekti rezultatų. Praėjusiais metais, birželio mėnesį, vyko konferencija, kurios metu buvo pabrėžtas poreikis įgyvendinti veiksmus siekiant įtraukios žaliosios ekonomikos. Taigi ir vėl čia kalbama apie aplinkosauginę diskusiją, taip pat ir vystimosi diskusiją ir dabar vis labiau matoma, kad šie du dalykai siejasi vienas su kitu. Taip pat, pirmininkė, kaip jūs ir kalbėjote, mes kalbame praėjus tik tai kelioms dienoms po uh, Europos vadovų tarybos uh, susitikimo, kurio metu buvo aptarinėjama daugiametė perspektyva. Ir čia norėčiau apie tai pakalbėti, kalbėdama apie klimato kaitos priemonių finansavimą bei klimato ir vystimosi politikos sąveiką. Mes tvirtai siekiame daugiau lėšų daugiametinėje finansinėje perspektyvoje vystimuisi ir aš pritariu jūsų susirūpinimui, kurį išreiškite e, savo komiteto vardu ES valstybėms narėms. Mes komisijoje tikimės ir tikime, kad parlamentas konstruktyviai bendradarbiaus su taryba ir galiausiai mes galėsime pasiekti rezultatą, kuris bus tenkintinas visoms trims institucijoms. Tačiau tai reiškia, jog galbūt niekas nebus visiškai patenkintas šiuose darybose. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad susitarimas, kuris buvo pasiektas Europos taryboje, rodo, jog biudžetas padidėjo 3 procentais palyginus su šiuo biudžetiniu laikotarpiu. Tai yra mikroskopinis padidėjimas, e, skaičiuojamas metiniu pagrindu. E, tačiau žinome, kad yra taip pat ir valstybių narių biudžetai ir žinome, kad kai kuriuose iš jų perspektyva tikrai yra labai e, sudėtinga. Taigi ES valstybės narės turės padidinti savo pačių nacionalinius biudžetus plėtrai tam, kad ES galėtų įgyvendinti savo pačios pasaulinius įsipareigojimus, atsižvelgiant į tūkstantmečio plėtros tikslus apskritai ir taip pat į e, klimato kaitos priemonių finansavimą. Kaip žinote, 2020 metais e, buvo numatyta, jog mes prisidėsime prie e, klimato kaitos kovos priemonių skirdami 100 e, milijardų eurų per metus. Na, žinoma, mūsų biudžetai yra netokie dideli, kaip mes visi norėtume, kad jie būtų. Taigi mes turime daug rimčiau svarstyti alternatyvius finansavimo šaltinius. Pavyzdžiui, žinau, jog Prancūzija planuoja pasinaudoti e, kai kuriomis e, biudžeto įplaukomis iš finansinių sandorių mokesčio. Žinome, kad e, tarptautinė laivyba, aviacija taip pat galėtų prisidėti prie e, kovos su klimato kaita. Mes turėtume pasižiūrėti daug labiau į tai, kaip galėtume pasinaudoti privačiais šaltiniais, tam, kad galėtume e, veiksmingiau veikti klimato srityje. Žinome, kad lėšos atina ne vien tik tai iš valstybinių biudžetų, mes turime ieškoti ir inovatyvių būdų e, siekdami e, šio savo įsipareigojimo. Suprantame, kad skurdo mažinimas yra pagrindinis tikslas. To net nereikia minėti. Žinoma, būtų galima kalbėti apie vienus, vienokius ar kitokius procentus skiriamus e, klimato kitos priemonių finansavimui, e, sveikatos, švietimo ir kitų svarbių prioritetų sąskaita. Tačiau aš norėčiau teikti, kad parama vystimuisi ir finansavimas klimato kitos priemonėms nėra atskiri dalykai, jie yra nesiejami ir vienas kitą papildo, jeigu mes tą darome protingai. Todėl mes turėtume nedaryti taip, kad klimato kaitos priemonių finansavimas konkuruotų su kitomis vystimosi priemonėmis. Bet norėčiau pasakyti visiškai atvirai, kad finansavimas klim, skiriamas klimato kaitos priemonėms sudaro 0,5 procentus tūkstančio plėtros tikslų priemonių finansavimo. Taigi, ar mes neskirsime jokio papildomo finansavimo klimato sričiai, kol visos valstybės nepasieks 0,5 procentų savo biudžetuose, ar galbūt būtų sažininkiau teikti, kad jau šiandien reikėtų skirti papildomą finansavimą ir tuomet galbūt mes jau galėsime kažką daugiau pasiekti. Suprantu, kad dabar dar nelabai galime svarstyti, kas bus po Bermeno pranešimo, bet įvairios valstybės narės taip pat jau galėtų pradėti artėti tai prie realybės. Didžiuojuosi, būdama kilusi iš tokios valstybės narės, kuri daugelį metų jau yra pasiekusi 0,7 procentų tikslą, bet e, žinome, kad 0,7 procentų pasiekimas visoje sąjungoje bus e, tikrai labai daug iššūkių keliantis dalykas ir kol kas dar neprieštėsime prie to tikslo, kuris buvo įsipareikotas prieš ketverius metus. Taigi mano tikslas būtų pasiekti didesnį finansavimą, to, kas yra mokama dabar, o ne pasiekti e, daugiau negu 0,7 procentai. Galiausiai norėčiau pacituoti žmonės, kuriuos girdėjau kalbančius iš pa mūsų partnerių valstybių. Jie vis labiau suvokia klimato kaitos pasiekmes ir tuo pačiu jie supranta poreikį uh, kad mūsų vystimosi strategijos turėtų būti nuoseklesnės. Pavyzdžiui, Dohoje praėjusi gruodžio mėnesį klimato kaitos konferencijoje girdėjau atstovus iš Afrikos, Azijos, Latino Amerikos. Jie norėjo, kad jų valstybės taptų atsparesnės atšiauriam klimato poveikiu, įgyvendinti technologijos pasiekimus, kurie padėtų jiems su tuo kovoti e, ir taikyti mažiau anglės vartojantį vystimąsi. Pavyzdžiui, ministras iš Bangladešo pasakė, jog klimato prisitaikymas prie klimato kaitos yra susijęs su jo šalies pačiu išlikimu ir prašė pasaulio lyderių imtis netidėliotinių veiksmų e, dėl klimato kaitos ir sprendžiant žmonių perkelimo ir migracijos klausimus. Svazilendo ministras kalbėjo Dohoje ir paragino teikti konkrečią finansinę paramą siekiant prisitaikyti ir pritaikyti reikiamas technologijas. Ir daugybė valstybių taip pat e, tam pritarė. Jamaikos aplinkos saugos ministras pasakė, jog jo šalis prarada 2 procentus BVP kasmet dėl uraganų, potvinių ir sausrų. Ir kaip jis pasakė, šios lėšos galėtų būti panaudojamos e, gerinti mūsų švietimą, sveikatos sistemą ir infrastruktūrą. Suprantu, jog šiandien jūs kalbėjote apie žemės ūkio pranešimą, faulo pranešimą, fao pranešimą ir ten teigiama, jog dabar žemės ūkis tapo pačiu svarbiausiu tarptautinėje darbo tvarkėje pabrėžiant tai, jog pagrindinės tarptautinės institucijos vis labiau pripažįsta tai, jog reikėtų derinti tikslus, mažinant, šalinant skurdą ir siekiant varaus vystimuose ir toliau tebesitėse. Tam reikės daug didesnių investicijų į žemės ūkį. Kas dar svarbiau, taip pat reikės pagerinti investicijų kokybę. Ir būtent to mes norime pasiekti, kalbėdami apie uh, tai, jog investicijos į žemės ūkį turėtų būti pažangios klimato atžvilgių. Taip pat metu mes turėtume remti infrastruktūrą, naudoti pažangiausias technologijas, kad pašalintume anglės dvideginį ir kalbėtume apie tvarę energetiką. Mes turime investuoti pažangiai tam, kad tai atneštų kažką gero vietos ekonomikai, švietimui kad e, galėtume atsižvelgti į tai, jog viską darome atsižvelgdami į tai, kokį poveikį tai daro klimatui. Pagalvokime apie galimybės, kaip galėtume finansuoti klimato atsparumo fondus. Pavyzdžiui, Bangladešas jau įsteigė tokį fondą ir komisijos pirmininkas Barozas prieš pusantrų metų lankėsi Ramiojo vandenino salose ir jau buvo visiškai aišku, jog jie tuomet prašė, padėkite mums finansuoti e, savo vykdomas priemonės šiek tiek pažangiau. Taigi, pirmininkė, baigdama, norėčiau pasakyti, jog privalome rimtai žiūrėti, kaip reikėtų suderinti klimato kitos priemonių finansavimą su vystimosi tikslais. Mes neturime visų pinigų turėtume rūpintis tuo, kad kiekvienas e, mūsų išleistas euras atneštų didžiausią naudą. Dėkoju. Purset. Ačiū už šį ypač įdomų pasisakymą. O dabar suteiksiu žodį kolegoms. Kolega Mitchell, prašau. Thank, thank you, Madam President, and thank you, Commissioner, for that presentation. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos atstovė už šį pranešimą, už jūsų entuzijazmą. Uh, su kuriuo jūs nagrinėjate savo atsakomybės klausimus, savo atsakomybės rytį. Turiu jums keletą klausimą. Pirmiausiai, jūs turbūt teisi teikdama, kad mes turime būti realistai, kalbėdami apie tą 0,7 procentų ribą ir panašiai. Tačiau kalbėsime apie prieaugį atsispiriant nuo dabartinio lygio. Ar E, jūs traktuojate, kad e, visos tos, visas tas prieaugis turėtų būti laikomas tam tikrais žingsneliais, e, siekia 0,7 procentų ribos, ar vis dėlto tai turėtų būti visiškai atskiri skaičiavimai. Dar kitas klausimas būtų, vėlgi mes turime specialų įgaliotinį Junktinių tautų sekretariato atsakingą už gamtinės katastrofas ir panašiai, panašiai Ženevoje E, šis pareigūnas vadinamas DRR. Mūsų komisaras atsakingas už humanitarinę pagalbą mm, ragina e, laikytis panašios metodikos kaip ir tas pareigūnas, tai yra pirmiausiai didinti valstybių gebėjimą atsispirti klimato kaitai. Taigi man atrodo, kad e, esame tam tikro dubliavimas, tam tikro persinegimo daugelis katastrofų vyksta ne vien dėl klimato, tačiau daugelis pareigūnų, tiek, tiek nes tautos, tiek e, jūs, tiek kiti pareigūnai, kalba panašiai. Taigi, kiek jūs koordinuojate savo veiksmus savo, savo pastangas tam, kad, na, sakykime, taip e, veiksmingiau būtų nukreipiamos lėšos ir, ir pastangos sprendžiant tas problemas. Dėkoju, kolega Gerens. Aš taip pat noriu pasidžiaugti tuo entuzijazmu, kuris spinduliuoja iš ponios komisarės, kai neįdėsto savo nuomonę. Na taip, aš šiek tiek kitaip žiūriu kai kurios dalykus, kuriuos komisarė paminėjo. Suprantu, kad e, taip galim kalbėti tie žmonės, kurie kovoja su klimato kaita. O aš norėčiau dėl bazinės komisijos e, pozicijos paklausti, dėl vystomosios pagalbos. Jūs sakėte, kad neišeis visko finansuoti iš viešųjų lėšų. Europos vystomasis konsensusas patvirtina, kad viešoji vystomoji pagalba, kas finansuojama iš biudžeto ir tik tai tai, turi siekti 0,7 procentus. O jūs sakote, kad štai yra šalių, kur jos viršyje tą skaičių, kad jūsų šalis tokia yra. Mano šalis taip pat viršė tos 0,7 procentus. Tačiau nekalbėkime apie tas šalis, kurios tikslus pasiekė. Tačiau dar yra daug šalių, kurios turėtų pasistengti. Na, centrinės Europos šalis neturi galimybių padėti tiek pat pastangų, tačiau e, kitos šalis turi skirti 0,7 procento e, visomai pagalbai. Tai reiškia, kad jeigu tos šalis tų tikslų nepasieks, tai tuomet teks atsisakyti mūsų keltų tikslų. Mane domina štai kas, turėtų būti aiškus skirtumas tarp viešosios visomosios pagalbos ir papildomų priemonių, nes mes šiame komitete visada manėme štai ką. Viskas, kas turi būti e, išleidžiama kovai su klimato kaita, turi būti finansuojama iš papildomų priemonių, o jūs sakote, kad dėja taip nebus. Ir jeigu mes būsime nepakankamai budrus, tai tuomet E, nesu, nepasieksime Kopenhagos e, iškeltų tikslų. 2005 metais dar mums susitarė dėl svarbiausių principų, netgi dar iki tos datos. E, tarptautinėse organizacijose, jungtinėse tautose nuolatos girdėjome tą reikalavimą skirti tos 0,7 procento. Jeigu kalbėsime tik apie e, papildomas priemonės, kovo su klimato kaita finansavimo iš papildomų priemonių, tai tuomet nepasieksime savo tikslo. E, Suprantu, kad viską, ką jūs minėjote, turi būti finansuojama, bet iš papildomų priemonių. O mus jau dabar ragina išleisti 1 procentą BVP tam, kad būtų galima prevenciškai užkirsti kelią didesniems katastrofoms. Ir tas vienas procentas yra reikalingas ar iš viešųjų išteklių, ar ar, ar iš privačių. Šioje srityje. Reikia dar be to kalbėti apie joint implementation, tai yra bendrą įgyventinimą ir visą eilę kitų dalykų. Kitaip tariant, tie, kas CO2 uh, e, daugiausia išmeta ir turi finansuoti priemonės kovai su CO2 išmetimu. Taigi 0,7 procentų reikalavimas yra labai rimtas dalykas ir aš manau, kad labai aišku, aiškiai reikėtų išvardinti, kas, kas ir kaip. Tas skirtumas tarp mūsų ir jūsų pozicijos, nes manau, kad mūsų komitetas ir toliau tebesilaiko tų tikslų, kuriuos išvardinau, skirtumas yra štai koks. E, priemonės, lėšos tų, tų, tų sprendimų gyvendinimui. Ir aš manau, kad tai reikia pastelgti ir išorės priemonės ar pasieksime to, to 0,7 procentus priešino įsifinansavimo veiksmų, e, nežinau, man atrodo, nebūtina laukti. Tai reikia numatyti tam tikrą segmentą ir pasakyti, kad štai iš čia bus finansuojama kova su klimato kaita, o paskui jūs turite numatyti viešoje vystomoje pagalbą, kurios tikslas yra kovoti su skurdu. Tai yra du skirtingi, tačiau paraleliai egzistuojantis finansavimo šaltiniai. Negalima visko suplakti į krūvą ir negalime palikti tokio neiškumo. Dėl to, ar viskas turi būti finansuojama iš e, viešosios pagalbos. Tai yra ir kova su klimato kaita, ir kova su skurdu. E, EBPO kovos su skurdu komitetas yra irgi pareiškė savo nuomonę šio klausimu. Komisija tuo klausimu visada laikėsi labai aptakios pozicijos, niekada esam sulaukę labai konkretaus atsakymo. Ir manau, kad laikas tą neiškumą išsklaidyti. Suprantu, kad mūsų valstybėms narėms tai yra palanki pozicija, kurioms labai patogus tas neiškumas. O mesgi turime savo reikalavimą. Mes galbūt esame paskutiniai kvailiai ginanti šią poziciją Tačiau tai bent jau atitinka poziciją tų, kurie nemano esantis kvailiai ir susitarė dėl tam tikrų dalykų prieš aštuonerius metus. Dabar manau, kad gali atsitikti taip, kad bus išduotas tas pasiektas konsensusas prieš keletą metų. Ir vienas iš tų etapų yra į tą paketą įtraukti 2014-2020 metų finansinę programą buvo numatyta įtraukti visomosios pagalbos fondą. Yra siūloma mažinti investicijas ir tai, kas neturi Ir, ir čia turi savo indėlį nešti ir Europos Sąjungos valstybės narės. Valstybės narės, remdamosis pasautinės vadovų tarybos išvadomis, kapituliuoja viena po kitos. O tuo tarpu reikia sustarti dėl finansavimo tikslų. Turime politinę problemą, jūs neatsakinga už tai, suprantama. Tačiau norėčiau, kad Europos komisija aiškiai išdėstytų savo idėjas, kad komisija galėtų pareikšti savo pačios nuomonę, nes mes girdime labai prieštaringas nuomonės, nes vienas sako visomosios pagalbos komisaras, ką kitas sako kovos su klimato kaita komisarė. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Ir norėčiau, kad pagaliau tas neiškumas būtų išsklaidytas. Nes ta problema bus, kol nebus aiškiai sudėti visi taškai ant į. Pirminkė, ačiū. Dar suteiksiu žodį kolegai Dėva prieš leidžiant komisarį atsakyti. Uh, you, Ačiū, komisarė, už tą aistrą, su kuriais pristatėte savo poziciją. Aš tikrai gerbiu tą užsidėgymą, tą aistrą, tačiau turiu pasakyti, kad mes turime labai aiškiai kalbėti apie kai kurios iš šių klausimų, kaip ponas Goran sakė. E, dabar viskas yra gana painu iš tikrųjų, pain, painus mūsų požiūris juodai, e, painus mūsų požiūris į mm, klimato kaitą turėčiau pasakyti, aš su panu Garonu baigiau suderinti savo pozicijas ir mes panašiai vertiname situaciją. Taip pat esame tam tikrų kolegų liberalų partijų, kurie e, palaiko mūsų poziciją. Tačiau noriu labai aiškiai pasakyti, kad klimato kaitos sektoriuje vyksta trys dalykai. Vienas e, dalykas tai yra Saulėje vykstantis procesai. vyksta tūkstantmečiai ciklai, saulės paktyvėjimo ir šiek tiek tokio atšalimo. Tai neturi nieko bendro su žmogaus veikla. Saulė, kaip žinote, vyksta tam tikri aktyvumo periodai, vyksta tam tikri saulės blyksniai, išsiveržimai. Vieno kaip tik tai laukiame. Kitas dalykas yra žmogaus veikla, kuri padidina CO2 kiekį atmosferoje ir panašiai. Na ir galų gale Dar vienas procesas yra tarša, kuri labai aštriai veikia tam tikrus dalykus. Apie tai mes dažnai vengiame kalbėti. Pavyzdžiui, anglės suodžių dalelių iškritimas Himalajos snieginuose labai paspartino ledynų tirpimą. Aš kaip tik tai rengiau nesnei pranešimą parlamentui šio klausimu. Ir E, iškyla didžiulis potvinių pavojus, kadangi ledynai tirpsta sparčiau negu planuota. Ir tai kelia didžiulį pavojų, kad netrukus tam tikri regionai gali pritrūkti vandens, kils masinis badas. Ką galime padaryti šiuo klausimu? Nieko. Ar tai buvo aptarta Kopenhagoje? Ne. Ar tai buvo svarstama Koeto kontekste? Ne. Rijo irgi ne. Pusantro milijardo žmonių grėsia badas. Taigi, iš tikrųjų, vyksta įvairiausi procesai, tačiau sakyčiau, kad mes mm, klampojam pas tam tikrą pelkę. Kalbame apie, pavyzdžiui, teršėjo, teršės moka principą ar panašiai. E, Tačiau kas dabar vyksta? Pažiūrėkite, kažkur tai Londone, sakysim, žmonės sėdi švariom rankom, kadangi kituose pasaulio regionuose kažkas tai teršia savo aplinką būtent per gamybą, per juodą darbą. Taigi mes kalbame atsietai. Pavyzdžiui, Londono Sičio rajonas bus atleistas nuo fiskalinio mokesčio ir e, jisai neturėtų nukentėti, nu, neturėtų būti uždedami tam tikri mokesčiai vien dėl to, kad kažkodai Kinijoje, tarkim, daug energijos gaminama naudojant e, anglį deginančias elektrinės ir jos išmeta daug suodžių. Manau, kad šie procesai iš tikrųjų labai prastai koordinuoti ir svarbiam dalykam finansuoti trūksta pinigų. Dėkui, leisime atsakyti komisariai klausimus. Na, iš tikrųjų, gila pagunda įsivelti ilgas diskusijas dėl bendrosios klimato kaitos strategijos. Tačiau aš pamėginsiu apsiriboti esminėmis diskusijomis būtent šiame komitete. Noriu tik tai atsakyti gerbimą parlamentarui, netiesa, kad niekas nediskutuoja dėl, pavyzdžiui, juodųjų anglės e, suodžių problemos. Tai yra viena iš tarptautinių iniciatyvų, tarptautinio bendradarbiavimo iniciatyvų. Ir Europa draugė su JAV, draugė su daugeliu kitų valstybių iš tikrųjų veikia iš vien ir užuot laukia kažkokio tai milžiniško globalaus sprendimo, mėgina spręsti konkrečias problemas, įskaitant ir tą juodąją anglį, juodosios anglės suodžių problemą. Taigi negalima teikti, kad niekas nesirūpina šis klausimas, niekas nesigilina. Dabar, sakant, pono Mičel, e, komisar Džidžieva ir, ir, ir aš, e, kaip mes Ženevoje koordinavome savo veiksmus, aš manau, kad mes kiekvieną savo, iš savo varpinės, sakant, savo pozicijų sprendžiame tas problemas, tačiau be abejo mėginame bendrai derinti veiksmus ir sakyčiau, kad apskaitai bendras pasaulinis požiūris į pasaulio kaitą dabar trupučiuką keičiasi. Man atrodo, kad um, perinam prie tokio mąstymo, kad užuot sprendus viską pasauliu, mes vis dėlto reikėtų pirmiausia sutvarkyti savo kieme, kitaip sakant, e, atlikti savo namų darbus, e, išspręsti vietinės problemas. E, be abejo, komisarė Džiodžieva e, e, yra blaškoma dar kitų dalykų, tokių kaip, pavyzdžiui, įvairios gamtinės katastrofos, tokios kaip malės ar panašiai. Tačiau tarptų visų e, gesinamų gaisrų jinai kartais sugrįžta, susitikia su manim ir e, teigia, kad e, daugumoje šitų katastrofų vis dėlto yra klimato kaitos elementas. Taigi klimato klausimas turėtų būti mm, įtraukiamas į bet kokį biudžetą, kadangi turime pradėti suvokti iššūkio mastą. Tai yra iššūkis ne tik tai vystimuisi, tai yra iššūkis ir žemės ūkių, ir transporto, ir daugybė kitų sektorių. Ir man malonu buvo pastebėti, pavyzdžiui, kad um, dabar bent jau taryboje liktai buvo sutarta, kad uh, apie 20 procentų viso biudžeto turėtų būti atsekamai nukreipta į e, šitą biudžeto išlaidas e, tam, kad vėliau būtų galima sekti ir iš tikrųjų patvirtinti, jog pinigai buvo panaudoti būtent e, kovo su klimato kaita priemonėms finansuoti. Na, taip pat man teko kalbėti su komisaru Piebalks ir E, turiu pasakyti, kad e, tiek jau generalinio direktorato, tiek paties e, pono Piebalgo vienas iš prioritetų, kalbant apie vystimosi politiką, būtų Afrika, pirmiausia, energetikos klausimai Afrikoje. Ir be abejo, visiškai teisingas teiginys būtų, jog norint atsikratyti skurdo tam tikrus regionus, pirmiausia, juos reikia aprūpinti energiją, tačiau turime diskutuoti, kaip tai padaryti E, suderintai, kombinuotai, nesprendžiant tik tai siaurose sektorinėse, siaurose sektorinėse rėmuose, reikia rasti kompleksiškų sprendimų. E, kalbant apie kitus pareigūnus, taip, galiu pasakyti, mes susitinkame, tai nėra reguliarūs ar kasdieniai susitikimai ir panašiai, tačiau mes susitinkame, mes be abejo informuojame viens kitą apie naujausius poslinkius, pavyzdžiui, kad apie, apie tą e, atsparumo klausimą. Štai neseniai buvo paskelbta um, bendra ataskaita apie sugebėjimą atsispirti klimato kaitai, Kristalina Gergieva ir aš ir kai kurie kiti aukšti pareigūnai e, buvo įtraukti šį procesą. Atsakant ponui Korandui dėl ODE, e, vėlgi noriu labai aiškiai pasakyti, aš asmeniškai labai tvirtai palaikau tą idėją, reikia pasiekti 0,7 procentų e, ribą. Aš manau, kad e, ne vienas regionas Europoje, nepaisant visų galimų ekonominių problemų, panašiai, jis tiek nenuskurdo, jog negalėtų skirti tos palyginti nedidelės dalies biudžeto. E, taigi neteisinga būtų teikti, kad mes ignoruojame ir nekreipiame dėmesio į tą 0,7 procento ribą. E, Štai, kad ir Rio konferencijoje mes vėlgi pats, pat, patvirtame dar kartą e, savo poziciją, jog 0,7 procento e, dar turėtų būti nuteikta, nukreipta būtent e, besivystančiom valstybėm e, šiem tikslam finansuoti. Kalbant apie sąsąją su klimato kaita, vėlgi realybė yra ta, kad Europa dar nepasiekė tos 0,7 procento ribos. E, kiek man žinomi valstybių narių e, duomenys, e, tiesąkant, e, pastebima netgi mažėjimo tendencija, net ir tos valstybės, kurios e, didžiavosi praeitie, kad beveik pasiekė arba pasiekė šią ribą, dabar yra linkusios mažinti finansavimą. Tačiau galiu pabrėžti, kad egzistuoja du komunikacijos kanalai. Vienas tai yra tai, ką mes viduje ES rėmose svarstome tarpusavyje. Tai yra būtent, jeigu mums labai svarbu e, pasiekti tą 0,7 procentų sode e, ribą. Kitas aspektas, kitas komunikacijos kanalas yra tai, ką mes e, sakome, kai kalbame su išoriniu pasauliu jog labai svarbu pridėti papildomų lėšų. Ir be abejo, galiu teikti, kad kai jūs esate gavėjų pusėje ir bandote įvertinti, ar Europa ką nors papildomą skiria e, kovai su klimato kaita, lyginant su, pavyzdžiui, 2009 metais. Tada be abejo kyla klausimas, ar iš tikrųjų yra skirta kokios papildomų lėšų ir ko gero tai yra teisingas požiūris, nes kitaip iškils labai rimtų problemų, kadangi uh, E, kitaip e, galima apsistoti ties poziciją, kad žmonės sakys, kad pirmiausia surinkime tos 0,7 procentus, o po to žiūrėsime, ką galima skirti klimato priemonėms. Ir bijau, kad tokiu atveju iš tikrųjų procesas įstriks ir Europa neištesė savo įsipareigojimų. Na, galiu pasakyti be abejo, kad e, tą patį galima būtų teikti ir kalbant apie visą ES biudžetą. E, kovos su klimato kaita priemonės neturėtų būti nugrūstos kažkurį kamputį, e, tapti antrailėmis po žemės ūkio politikos, po transporto politikos, po daug kitų dalykų. Mes turime plačiau mąstyti apie klimatą, e, kadangi labai svarbu, jog ir mūsų vidaus politikoje tas klimato klausimas, klimato kaitos klausimas būtų tiesiog raudonagiais prausęs į bet kurį sektorių. Ta patį mes turim padaryti ir kai galvojam apie savo vystimo strategijas Ir kalbame ne tik apie konkretų biudžeto dydį, mes pirmiausia turime kalbėti apie išmintingą vystimo politiką. E, Pone Koron, jūs atrodo minėjote, kad e, oda ir e, daugiau skirta tik tai skurdui mažinti. Tačiau be abejo galima būtų teikti, jog tai yra ir investicijų švietimą, ir investicijos į daug kitų dalykų. E, E, iš tikrųjų oda apima labai platų veiklą spektrą. Ir jeigu nuvyksite į konkretų Tanzanijos kaimelį su projektu, kuris, tarkim, sumontuojate ant kažkokios lūšnelės stogos saulės baterijas ir tokiu būdu e, sukūrėte geresnės sąlygas vietos mokyklai, mokytojams, e, moksleiviams, moteriams, mergaitėms, kuris mokosi toje mokykloje ir panašiai. Man tai skamba kaip integruota bendros geros vystimo politikos dalis. Nes be abejo mes aprūpiname šalį energiją ir būtų kvaila e, tai daryti, neišnaudojant apie tam tikrų galimybių, kurios leidžia to pačiu kovoti su klimato kaita. Taigi aš manau, kad labai svarbu be abejo rūpintis, kad Europa įvyktų savo įsipareigojimą parūpintą 0,7 procentų finansavimo ribą, tačiau neturim e, turbūt galvoti izoliuotai apie atskiras problemas. Reikėtų žvelgti kombinuotai. E, vienas geras pavyzdžių, kurį aš turiu, būtų Etijopijoje. Jeigu panagrinėsite Etijopijos vystimosi politiką, kovos su skurdu politiką, taip pat energetinę politiką ir e, pristaikim prie klimato kaitos, visa tai yra tiesiog pagrindas visai ekonominiai šalies vystimosi strategijai kurti. Aš manau, kad tai yra puikus pavyzdys ir manau, kad iš tikrųjų daugelis ekonomikos bei vystimosi politikų turėtų integruoti taip pat ir kovos su klimato kaita priemonės. Na ir pabaigai buvo užsiminta apie teršies moka principą ir panašiai. Aš manau, kad galėtume vieną kartą liautis vien tik tai kalbėti tušiai apie tai ir turėtumėm iš tikrųjų ieškoti naujų, inovatoriškų finansavimo šaltinių aviacija, laivybos sektorius ar dar kažkas, tai mums reikia rasti kažkokią tai E, stabilų patikimą pajamų šaltinį, kuris nukreiptų lėšas kovai su klimato kaita. Ir e, retas, kas turbūt yra tos interesuotas tiek, kiek aš, tačiau be abejo, e, viena aš to negalėsiu padaryti, štai dabar mes kalbame apie E, Ekofino tarybos išvadas, e, taip pat numatytas sutikimas Paryžiuje 17 metais, visur turime ieškoti atsakymų šios klausimus. Si. Kolega Vortas Lastra, paskutinis klausimas. Dėkui. Pone komisarė, pirmiausia, noriu pasakyti, kad negaliu pritarti viskam, ką Jūs paminėjote. Pramonės politika Europos Sąjungoje, bendroji žemės ūkio politika, mokslo tyrimo, užimtumo energetikos politika, visos jos turi sukvis aplink vieną svarbiausią ašį. Ir aš manau, kad čia mes kalbam apie skirtingus dalykus. Klimato kaitos politika, kurią vysto Europos Sąjunga, e, tapo tikrų simbolių. Viena vertus sakoma, kad reikia kovoti su klimato kaita, kita vertus ES yra stambi donorė Kai dėl klimato kaitos, na taip, suprantu, ką jūs sakote, be abejo, e, saulės baterijos ant lūšnelių Afrikoje be abejo yra svarbus dalykas, svarbus žingsnis pirmin. Tai kiekvieno tai matyti, kam tarnauja ta pagalba. Tačiau kita vertus reikia pasižiūrėti, kiek yra skirtumų ir šie metai turėtų tapti galimybių metais. Metais, kai vyks stambus pasikeitimai, kurie leis žengti pirmin ir ne tik kovos su klimato kaitas rytyje. Aš štai tokią viziją turiu. Aš manau, kad klimato kaitos e, politika turi būti tinkamai finansuojama. Tai yra vienas finansavimas, o ir visai kito finansavimo reikia vystomajai pagalbai. E, vadovų taryboje buvo nuspręsta, kad reikia mažinti ES biudžetą. Jūs tai žinote. Jūs kalbėjote apie šalis, kurios sumažinus savo biudžetą kitai sumai pagalbai. Mano šalyje taip pat taip įvyko, tai yra drastiška priemonė, aš negaliu jai pritarti. Tačiau esu tikras, kad vienu ar kitu atveju pavyks pasiekti to 0,7 procentų lygį. O tam mes komitete iškėlėme tam tikrą tikslą. Mums reikia, mūsų supratimu, reikia pasiekti tą 0,7 procentų lygį ir mus piktina tai, kad taip smarkiai yra mažinamas tas pirma pasiūlytas pagalbos lygis. Na, manau, kad dėrybos dar tęsis, tačiau, kai kalbame apie klimato kaitą, e, ne, negalime sakyti, kad viskas yra e, rožinės spalvos. Tikrai situacija ne pati geriausia, finansavimo trūksta. Kolega Mitchell, trūks, e, Mitchell kalbėjo apie koordinavimą, kurio kartais trūksta. Taigi Jeigu norime turėti tam tikrą bendrą politiką, turime aiškiai visi suprasti, kad e, mes savo komitete turime aiškius tikslus 0,7 procentai pagalbos lygis vystomai pagalba ir mus piktina ties siūlomas sumažinimas, kurį pateikė taryba be kitako prieš keletą dienų. Ir jeigu kažką reikėtų daryti, tai turėtume pasipiktinimą išreikšti visi, taip pat ir jūs, ponė komisarė nes mes savo pasipiktinimą jau pareiškėme ir tą reikšime ir toliau, nes manyčiau, kad mažinimas pagal, visomosios pagalbos yra neprimtinas. Pirmininkė, norėčiau patiksinti, prieš 10 dienų 0,7 procentų pagalbos lygis buvo patvirtintas vykstant deryboms dėl 2014-2020 metų e, daugiametė finansinė programa. Ta sprendimą primė valstybių ir vyriausybių vadovai. Žodis kolegai Giorens dar. Ponas Giorens. Tai štai, matome, kiek yra vertyti mūsų įsipareigojimai, kad galėtume turėti ramesnę sąžinę, vieną sakom, kitą darom. Ir norėtume, kad baigtųsi tas pasakų pasakojimas. Nes jeigu tą darysim ir toliau, tai išduosime savo pačių tikslus. Aš manau, kad čia yra iš tikrųjų labai rimta problema. Buvo kalbama apie finansavimo poreikius, komisarė teisingai jūs paminėjo, vyko diskusija Ir skirtumas yra tik tas, tikslų ir priemonių supratimas. Dėl tikslų aš jums pritariu, be abejo. Tačiau jums negaliu pritarti dėl turimų priemonių, dėl finansavimo priemonių. Norėčiau dar patikslinti dėl politikų suskirstimų. Vėlgi, pritariu jūsų vizijai šioje srityje. Suskirstimas į atskirus segmentus politikų niekur nenuves mūsų. Svarbu, kad politikos būtų aiškios ir viena kitą papildančios. Aš norėčiau sužinoti štai ką. Ar taip pat yra kalbama apie e, tam tikrų subjektų atsakomybės didinimą? Aš manau, kad ne visi prisima, ne, ne visi turi prisimti atsakomybę už tie, kurie gauna vystamojo pagalbą, jie nėra atsakingi už kovą su klimato kaita, tikrai ne. Nes vystamojo pagalba yra skirta skurdu išnaikinti visose sektoriuose. Pritariu Jums taip pat, kad reikia investuoti į energetiką. Pritariu Jums, kad reikia investuoti į švietimą. Pritariu tiems, kurie sako, kad reikia užtikrinti geresnę valdyseną ir investuoti tai ir į kultūros reikalus. Visą tai gali padėti sumažinti skurdą. O negaliu Jums pritarti štai dėl ko. Reikia investuoti iš anksto numatytas lėšas, kurios yra skirtos skurdui mažinti ir siūloma investuoti tas lėšas, kurių dabar reikia dėl to, kad mes savo laiku padarėm tam tikrų klaidų. Sakoma, kad reikia mažinti klimato kaitos poveikį besivystančiom šalims. Galėčiau surasti panašią formuluotę ir pasakyti štai ką. Iš, reikia pinigų ištaisyti toms katoms, kurias mes padarėme. Tad, kai kalbam apie viešųjų lėšų skyrimą, turime aiškiai atskirti e, taršą, už kurią yra atsakingi teršėjai ir viešasias struktūras. Nes jeigu e, teršėjai bus prilyginti mokesčių mokėtams ES, tai bus visiškai neprimtina situacija. Na, žinau, kokia yra jūsų problema ir norėčiau padėti jums tą problemą išspręsti. Jeigu būtų galima atskirti bent jau klimato kaitos poveikio mažinimo aspektą ir investicijas į ateitį, e, būtų puiku, nes aš manau, kad tai, ką jūs sakėte apie energetikos sritį, tai visiškai yra suderinama su vystomąją pagalbą. Mūsų supratimu svarbiausias tikslas turėtų būti tvarumas nes tai padėtų tinkamiau gyvendinti vystomosios pagalbos politiką. Visą tai yra puiku. Tačiau, kai e, kalbam apie lėšas, vėlgi negaliu pritarti. Ir vėlgi norėčiau, kad neliktų jokių neiškumų. 0,7 procento pagalbos lygis mes jo nepasiekėm. Mes išskėlėm tokį tikslą ir jo nepasiekėm. Mm, mm, tai nereiškia, kad mes prieštaraujam bet kokiam viešųjų lėšų investavimui į kovą su klimato kaita. E, mes tik tai, aš, aš netaip sakiau. Aš sakiau, kad tie du dalykai, tos dvi priemonės turi būti vystomos paraleliai. Viena vertus būtina finansuoti vystomąją pagalbą, pasiekti 0,7 procentus. Apgailę savo kaip ir jūs, kad yra tokių valstybių, kurios pasiekė tos tą 0,7 procentų lygio. Dabar įjungia atgalinę pavarą. Tiesiog labai gaila dėl tokių dalykų. E, tai yra iš tiesų neprimtina padėtis. Ir kartu su savim šios valstybės nutempė atgal tas valstybės, kurios buvo pasirengusios teikti didesnę pagalbą. Ir Britams, aišku, galima tik pritarti uh, uh, už jų um, ryštą nemažinti vystomosios pagalbos, nes biudžetas mažinamas visur išskyrus vystomosios pagalbos srityje, už tai juos reikia pagirti. Tad tų stabdytojų vystomosios pagalbos teikimų reikia ieškoti Europoje. Turime aiškiai atskirti investicijas į besivystančių šalių ateitį ir aš manau, kad tai apima daugumą tų temų, kurias jūs paminėjote, tačiau tuo pat metu yra būtina, kad su interesuoti veikėjai prisimtų reikiamą atsakomybę. Joint implementation aspektas yra labai svarbus bendrojo gyvendinimo. E, mechanizmas yra labai svarbus. Jeigu tie, kurie atsakingi už taršą gali kažką nuveikti, tai tuomet tokias priemonės reikėtų ir priimti, kurios leistų tą padaryti. Ir aš manau, kad tai yra tas svertas, kurį būtina aktyvuoti ir tai padėtų suartinti mūsų skirtingas pozicijas. Vėlgi, tik nemanykite, kad paliekam jūs likimo valiai. Ne, tikrai Tiesiog e, jums reikia išspręsti labai rimtą problemą ir nenorėčiau, kad e, visomoji pagalba nukentėtų dėl to, kad valstybės narės nesugeba imtis priemonių ir numatyti tokį finansavimą, kuris atitinka jų prisimtų seniau įsipareigojimus. Vėlgi, jeigu jūs šių tikslų atsisakysim, tai tuomet visą tai nutiks dėl politinės valios tokos. Reikėtų, kad politikai, kurie prisėmė tos tikslus, aiškiai pasakytų, kad jie laikysi savo įsipareigojimų. Ir norėčiau, kad komisija laikytųsi savo pozicijos nuosekliai, kad komisija bendrai pareikštų savo nuomonę dėl to, kad neliktų galimybės jokioms interpretacijoms kad nesakytų skirtingų dalykų komisarai, vienas atsakingas už kovą su klimato kaita, kitas už visomąją pagalbą. Pirmininkai, ačiū, poniai Hedegard žodis apibendrinimui. Actually, I must say. Na, iš tikrųjų turiu pasakyti, kad komisijoje mes pritarėme tam, ką privalome daryti ir ką turime daryti. Ir dar kartą galiu pasakyti, kad jūs ir aš negalėsime sąžininkai padiskutuoti apie tai, ar galės būti gyvendinta 0,7 procentų riba ir ar klimato kaitos tikslai bus įgyvendinti netoks yra mūsų tikslas pasiekti sutarimą šioje diskusijoje. Kaip jau sakiau anksčiau, mes turėtume taikyti teršėjas moka principą. Aš labiau pasisakau už švarios plėtros mechanizmą, anglės dvideginio išmetalų mažinimą. Ir žinoma, kartais kai kurie iš mūsų skiriame per daug laiko ir energijos, kad nustatytume tam tikrą reglamentavimą šių dalykų. Štai kodėl kai kurie iš mūsų skirime per daug laiko reglamentuodami technologinius dalykus, siekdami tarptautinių standartų daugelį srityje, daugelį, daugelį sričių. Mums reikia turėti bendrą tarptautinę sąrangą, kovojant su klimato kaita. Štai kodėl Europa pritarė paskutinėje tarptautinėje klimato kaitos konferencijoje, kad mes dabar turėtume pradėti rimtai žiūrėti į žalos šalinimo programą netgi ir čia buvo pasakyta, jog mes turėtume pradėti kompensuoti už tai. Taigi bent jau yra pradedama pripažinti, kad reikia prisimti atsakomybę už tai, kas vyksta besivystančiose valstybėse. Mes turime tai spręsti, o ne tik siekdami įtikinti kitus tuo, ką patys galvojame. Tai yra pagrindiniai iššūkiai e, kitoje Varšuvoje vykstančioje tarptautinės kaitos e, konferencijoje. Klausiausi diskusijų ir nors mes ir galime sutarti dėl ilgalaikių tikslų 0,7 procentų ribos iš visų valstybių narių pusės ir ES apskritai, ką mes skirsime finansuodami kovos su klimato kaita priemonės, bet kągi mes dabar darome, kaip mes užtikrinsime, kad Europa pasieks rezultatų klimato kaitos srityje. Čia mes nesiekiame didinti skirtumų tarp mūsų turimų nuomonių. Ir vienas iš projektų, kuriuos mačiau, buvo vykdomas Bangladeše prieš keliarius metus. Ten buvo labai rimta padėtis dėl potvinių, žuvo daugybė žmonių. Kodėl jie žuvo? Todėl, kad nebuvo pakankamai aukšto pastato, kur jie galėtų sulipti. Taigi šis projektas siekia pastatyti naują mokyklą tokio aukščio, jog būtų galima išvengti kito potvinio pasiekmių ir kad vyriausybė būtų, galėtų pasakyti, eikite į mokyklą ir kad visi galėtų ten nuvykti ir galėtų būti penkiais metrais virš vandens lygio. Taigi štai koks yra mąstymas. Mes, žinoma, turime siekti naikinti skurdą, sukurti tinkamas sąlygas, bet turime galvoti apie tinkamus projektus, siekdami sukurti atsparumą tokį, kokio reikia toje teritorijoje. Štai koks turėtų būti mąstymas. Imkime malį, karinės zonas, kokios yra problemos, kalbant iš aplinkosaugos pusės. Žmonės iš šiaurės juda į pietus dėl dikumėjimo, ten jie susiduria su ūkininkais, kurie augina grūdus, kviečius ir panašiai. Taigi žmonės nuima derlių ten, o vėliau juda į Bamako, į sostinę, kurioje yra daugiau negu 50 procentų nedarbas. Taigi kyla klausimas dėl socialinio stabilumo. Taigi štai koks yra klausimas, su kuriuo mes susidurėme siekdami vystyti tam tikrą teritoriją. Mes turime galvoti apie atitinkamus projektus, būtent konkrečiai atsižvelgdami į tai, kaip klimatas smoksta konkrečiai valstybei. Taigi štai apie ką aš kalbu. Tai nėra susiję su tuo, jog mes neturėtume pyktis vieni su kitais ar dirbti kartu, siekdami, kad valstybės narės pasiektų tikslų, kuriuos užsibrėžė savo prieš daugelį metų ir dėl ko mes patirime vis didesnę gėdą, jeigu jų nebevykdome. Ačiū. Monsieur Görens. Kolega Görens. Labai trumpai prašom. Panas Gerins, turiu siūlymą jums. Ir dar vieną klausimą. Mano siūlymas būtų toks. Remiantis Kioto susitarimu buvo numatyti du uh, klaidų ištaisymo mechanizmai. Joint implementation ir paskui kitas uh, mechanizmas, kurį jūs girdėjote minint. Joint implementation mechanizm buvo taikomas besivystančiom šalims. Pirmojo priedo šalis uh, išsivyščiusios šalis turėtų išleis, išleisti tam tikrą sumą pinigų investicijoms į besistančią šalis. Lygiai taip pat buvo priimtas sprendimas dėl pirmojo priedo šalių. Buvo kalbama apie technologijų perdavimą iš pramoninės valstybės pramoniniai valstybei. Buvo galima sumažinti savo skolą tam tikrą prasme Kyoto atžvilgiu, jeigu prisimim buvo įsipareigojimą ištaisyti klaidas. Ir tas klaidų ištaisimo būdas buvo perduoti technologijas, kurios padėtų kitai valstybei pasiekti pažangos, mažinant CO2 išmetalus. Tai štai kaip veikia tas mechanizmas. Ir manau, kad joint implementation srityje yra problema ta, kad galima šią sistemą taikyti tik pirmo priedo šalims, tuo tarpu yra besivystančių šalių, kurios tampa pramoninėmis po truputį. Ir aš manau, kad komisija galėtų imtis pastangų ištaisyti šią, šią problemą. Galbūt reikėtų leisti technologijas perduoti iš pramoninių valstybių besivystančioms valstybėms. Tai reiškia, kad tuomet atsakomybės imtųsi privatus sektorius ir tai turėtų uh, tiesioginį poveikį situacijai pagerinti. Tai taip pat padėtų e, atsisakyti to dviveidiškumo, nes dabar e, tarši pramonė dažnai yra delokalizuojama. E, tos šalis, kurios yra pirmajame priedė, iškelia tiesiog gamybą į besivyštančią šalis. Ir šiuo požiūriu galėtume sulaukti didesnės privataus sektoriaus atsakomybės. Na, o komentaras mano būtų toks. Jūs sakėte, kad ilgalaikiai perspektyvoje pasieksime 0,7 procentų lygį. Na taip, bet e, dėja, tikslas buvo iškeltas trumpalaikiam tikslui. 2015 metai yra trumpalaikis laikotarpis. Čia galbūt rasti ir žmonių, kurie pasirengia siekti kompromiso, tačiau pozicijų, kurie laikosi tvirtai. Tačiau tą tikslą išduoti mes negalim sutikti. Ne jūs esate už tai atsakinga, tačiau aš ir toliau manau, kad tai yra mūsų visų trumpalaikis tikslas. Tie, kurie yra atsakingi už šio tikslo nepasiekimą, e, norėčiau, kad jie ateitų pasisakyti čia į mūsų komitetą, nes prisimti įsipareigojimą, o paskui atsisakyti jo laikytis yra neprimtina. Ir jeigu mes kalbame apie ES politinės, ES atsakomybę ir jos patikimumą, tai matome, kad e, dabar turime progą parodyti, ar esam patikimi ar ne. Būtina atsisakyti to dviveidiškumo, sakyti vieną, o daryti visiškai priešingą dalyką. Dėkui. Pirmininkė. Ko nei komisarius teiksim žodį atsakyti ir mūsų posėdis baigsis. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Manau, jog kalbant apie bendrą gyvendinimą, Daug kas jau buvo išspręsta Dohoje. Žinoma, lankstus mechanizmai gali būti prieinami tik per antrąjį įsipareigojimų laikotarpį. Aš dabar nesileisiu į detalės, tačiau bendras įgyvendinimas pastaraisiais metais priklausė Rusijai, buvusioms tarybinėms respublikoms rytų Europoje. Nemanau, kad bendras įgyvendinimas čia yra pagrindinė priemonė, tačiau ECM galėtų būti. Uh, Mes siekiame taip modernizuoti, kad užuot turėję daugybę mažyčių projektėlių, galėtume vykdyti tai visame sektoriuje, visoje šalyje, siekdami modernizuoti tą sektorių, perkeldami technologijas ir bendradarbiaudami technologijų srityje. Taigi štai ko mes siekiame, taikydami švarios plėtros mechanizmą. Ir vienas dalykas, kuris yra labai svarbus ES nuo šių metų sausio pirmosios, yra tai, jog nebus leidžiamas joks naujas CDM projektas besivystančiose valstybėse. Tai bus skirta pačioms pažydžiamiausiams ir mažiausiai išsivyščiusioms valstybėms. Dabar turės būti natūrali paskata investuoti į tikrai besivystančias valstybės. Nes tikrai, pripažinkime, tai buvo vienas iš iššūkių susijusių su šia priemonė, kad 90 procentų visų projektų ir visų lėšų buvo skiriama saujeliai gana didelių besivysančių valstybių. Ir dabar mes norime tai pakeisti ir siekiame pakeisti tarptautinį darbą šioje srityje tam, kad būtų labiau skiriamos lėšos besivysančiams valstybėms. Ačiū, norėčiau priminti, kad DV komiteto posėdis tęsis nuo 15 valandos, pradėsim nuo balsavimo, tad nepamirškite kolegos atėžti balsavimo kortelių. Ačiū Jums, ponia komisarė, ir iki kitų sustikimų.